mūsų darbo darbo tvarkės. Turime patvirtinti darbo tvarkę ketvirtadieniui. Pirmininkų suėga kovo 10 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį patvirtino darbo tvarkę, ji yra išdalinta po konsultacijų su politinėmis frakcijomis buvo pasiūlyti šie pakeitimai, juos perskaitysiu trečiadienį šiandien kovo 23 dieną. Darbo tvarkė bus įtrauktas klausimas e, dėl tarybos ir komisijos pareiškimų susijusių su padėtimi Japonijoje, konkrečiai brandolinėse jėgainėse. Taip pat e, Europos tarybos ir komisijos e, pareiškimai dėl Europos komisijos politikos bus svarstomi po dviejų savaičių, o tekstas dėl Japonijos pareiškimo tekstas bus svarstamas, balsuojama dėl jo ketvirtadienį. Balzanė pranešimas dėl 2012 metų biudžeto sąrangos bus pristatytas kaip antrasis darbo tvarkės punktas po bendrosios diskusijos dėl, JAV, dėl e, oro susiekimo susitarimo trečiadienį bus įtrauktas e, Envi komiteto klausimas, į kurį atsakoma žodžiu Europos komisijai dėl e, degalų kokybės direktyvos ir bituminio smėlio ir kitų bituminių medžiagų kokybės standartų nustatymas šio klausimo nebus e, priimama rezoliucija, paskutinis <clears throat> darbo tvarkės pakeitimas. Tai yra kolegos Čičister pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros. Bus pristatytas nerengiant diskusijos rytoj per balsavimą. Dabar ketvirtadienio darbo tvarkės pakeitimai 24 kovo. Pirmiausiai Simpsono pranešimas dėl Europos turizmo statistikos perkeliamas į uh, balandžio plenarinę sesiją. Moreiras pranešimas dėl makrofinansinės e, pagalbos Gruzijos, Gruzijai teikimo taip pat perkeliamas į balandžio mėnesio plenarinę sesiją galiausiai balsavimai dėl rezoliucijos projektų susijusių su e, žvejybos e, partnerystės susitarimais ES Mauritanija perkeliamas į vieną iš artimiausių plenarinių sesijų. Tokie būtų darbo tvarkės pakeitimai, kuriuos aptarėme su politinėmis frakcijomis ir e, sulaukėme jų pritarimo. Patvirtiname savo darbo tvarkę dabar. Pradėme svarstyti labai svarbų punktą. Tai yra balsavimas dėl ponų Broko ir Gualtieri pranešimo Sutar, dėl sutarties dėl ES veikimo nuostatų dėl stabilumo mechanizmo taikytino valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras dalinio keitimo.